So we start. Mėly kolegos, jau po devintos vieną minutę pradėkime darbą. Pirmas darbo tvarkės klausimas - darbo tvarkės tvirtinimas. Noriu pateikti informacijos apie darbo tvarkę diskusiją apie Kambodžą. Ji vyks už uždarų durų. Niekas manęs neprašė darbo tvarkės pakeisti. Taigi, jeigu niekas neprieštarauja, tai skelbiu, kad darbo tvarkė patvirtinta. Antras klausimas. Pirmininko pranešimai. Norim pranešti, kad mūsų posėdis transliuojamas internetu. Taigi, noriu pasisveikinti su visais mūsų klausytojais visoje Europoje ir Lisabonoje ir Salonikose ir Taline. Taip pat e, vertim, yra užtikrinamas ir vertimas, taigi kalbėkite aiškiai tam, kad jūs tinkamai išverstų. Noriu pasveikinti Štefanį. Ji yra nauja narė sekretorėte, ji pradėjo darbą e, šį mėnesį, sveika atvykusi ir sėkmės. Have... Uh, Toliau vykstančios darybos. Šiuo metu vyksta vienerios darybos. Tai yra užsienio tiesiog investicijų tikrinimas. Pranešėjas yra Frank Prust. Mes balsavome dėl savo pozicijos gegužės mėnesį. Darybos e, vyksta gana lietai, bet Mes e, anksčiau sutarėme dėl tam tikrų procedūrinių žingsnių. Taigi trilogas pirmasis vyko rugsėjo 27, antras įvyks šią savaitę spalio 11 dieną. E, ir dabar bus aptariami labiau politiškai kontroversiški klausimai. Iš principo abu partneriai bando rasti kompromisą iki kalėdų. Taigi čia mes darbuojamės gana intensyviai. Atrodo, kad reikės mm, dar kito trilogo, mes bandysime rasti laiko. Ir galbūt rezultatas bus aiškus lapkričio pabaigoje. Ar turite pastabų? Ne. Tuomet periname prie ketvirtojo klausimo ir penktojo bendros diskusijos apie ES ir Japonijos prekybos sustarimą. Dabar vyksta ratifikavimo procesas ir Europos parlamentas turi pateikti savo pritarimą terminas pakeitimams buvo nustatytas spalio antrąją dienai ir buvo pateikta daug pakeitimų rezoliucijai. Na ir paprastai reikėtų steigti žodį mūsų pranešėjai Pedro Silva Pereirai. Bet jo čia kol kas nėra, todėl ponas Martinas vietoj jo pasisakys. Ačiū, pirmininkė. Prieš pradėdamas kalbėti Pedro vardu, norėčiau pagirti jį kaip, dėl to, kaip jis dirbo su šiuo dokumentu, su stebėsenos grupėmis nuo pat proceso pradžios ir e, darė spaudimą japonams e, dėl to, kas rūpė parlamento iki pat pabaigos. Tačiau jis e, prašė pasakyti štai ką, atsiprašau, kad negalėjau teikti šiandien aptarti mano teksto projekto dėl ES ir Japonijos partnerystės sustarimo, bet aš šiandien su ekonomikos komiteto delegacija su išvykęs šią savaitę. Antrą norėčiau pabrėžti, kad Japonijos ambasadorius Europos Sąjungoje, ponas Kazukodama, parašė laišką, pirmadienį ten nariams laišką, dėl to, kad Japonija ketina sukurti tarp, tarp žinybinį grupę, kad būtų įgyvendinti tam tikrus partnerystės sutarimo nuostatos. Ir e, jis informuoja mus, kad pirmasis e, tos grupės susitikimas vyks spalio mėnesį. Dėl to reikia pasidžiaugti. Noriu priminti, kad susitarimas yra svarbus dėl trijų svarbiausių priežasčių. Pirmiausia, šis prekybos susitarimas yra ypatingai svarbus strategiškai, nes Tai yra savalaikis signalas, remiant atviras, sąžiningas, sąžininką atvirą e, pirkimos pagrįstą priekybą, e, pasipriešinant izolacinistiniai trumpo politikai. Antra, Europos ir Japonijos sustarimas yra subalansuotas ir visapusiškas e, rezultatas. Jis aptenkina Europos interesus, patenkant į Japonijos rinką taip pat apsaugant jautriausius sektorius. Dar svarbiau yra tai, kad šis sustarimas yra naujos kartos sustarimas, kur atsižvelgiama į tvarų vystimąsi, darbo teisės ir aplinkos apsaugą. <clears throat> Pirmą kartą tai yra kompromisas e, e, buvo pasiektas po pavos sustarimo dėl Paryžiaus e, klimato sustarimo yra skyrius skirtas klimato kaitai kas leis e, geriau dėkti tvarumo nuostatas. Dėl pakeitimų, tai aš noriu padėkoti kolegoms už jų įnašą į mano e, pranešimo projektą. Dėl šio sustarimo gavome 236 pakeitimus pranešimo projektui. Kartu su kolegomis iš socialistų ir demokratų frakcijos aš pateikiau 18 pakeitimų pats. Kai kurie mano pakeitimai yra faktiniai, pavyzdžiui, yra 83 pakeitimas, kur atnaujinamas e, e, miestų sąrašas viešųjų pirkimų srityje. Kitas pakeitimas e, leidžia įtraukti vėliau e, geografinės nuorodas prie esamų. Be to dar vienas pakeitimas dėl Japonijos e, sustarimo sukurti tarp ministerinę sistemą Japonijoje, kas buvo paskelbta po to, kai paskelbtas pranešimo projektas. Kiti pakeitimai, kuriuos aš pateikiau, pateikė svarbius dalykus, kurių nebuvo galima įtraukti dėl vietos stokos. 103 pakeitimas dėl darbo tvarkės ir prekybos, 188, kuris ragina siekti e, koordinavimo su Japonija veiksmų, kuriant uh, tarptautinę prekybos sistemą pagrįstą PPO taisyklėmis ir 227 pakeitimas dėl gerai veikiančios vidaus stebėsinos grupės. Dėl kitų pakeitimų aš skirstau jos į tris kategorijos. Pirmieji pakeitimai papildo pranešimą tam tikrais elementais ir čia mes galime rasti bendrų idėjų ir bendrų pozicijų. Antra kategorija pakeitimai 11 daliai dėl prekybos ir tvaraus vystimosi. Čia yra jautresni klausimai ir po to įvairūs kiti pakeitimai ir aš neįsivaizduoju, kaip tam būtų galima parengti kompromisus. Pirmadienio rintą aš pateikiau keletą kompromisinių pasiūlymų, iš tikrųjų 22 šešėliams pranešėjams ir kur bandžiau atsižvelgti į kolegų e, nuomonės. Pirmasis šešėlinių pranešėjų posėdis įvyko spalio 8 dieną. Mes išnagrinėjome kelis kompromisinius pasiūlymus ir apsikeitėme nuomonėmis dėl 11 dalies kompromisinio pakeitimo, kur yra peržiūros taisyklė dėl prekybos ir tvaraus vystimuose. Taigi šiandien pranešėjų posėdis buvo geras ir noriu padėkoti kolegoms už bendradarbiavimą. Ir dabar norėčiau išklausyti jūsų, norėsiu išklausyti jūsų nuomonės per kitos šešėlinių pranešėjų sustikimą. Ačiū. Toliau pra, žodis šešėliniams pranešėjams po tris minutės kiekvienam. Pirmiausia, ponas Valensa PP. Uh, uh, Labas rytas. Visų pirma, aš norėčiau padėkoti uh, E, kolegai Silva Pereira už tikrai puikų darbą su šio dosie. Šiuo metu mes e, e, ieškome kompromisų, bandome sustarti dėl tų kompromisų, kuriuos ką tik tais pristatė ponas Martin. Aš su ankstesniu šešėliniu pranešėju taip pat esame pateikę pakeitimų. Yra ir daugiau klausimų, dėl kurių dar nesusitarta. Panas Martin paminėjo e, pačius svarbiausius klausimus, dėl kurių dar reikia susitarti, tai 10 ir 11 punktai, e, taip pat ir sankcijos. Kalbant apie sankcijas, tai kol kas mes e, vis dar deramės, mes tik tais pirmadienį pirmą kartą padiskutavome šiuo klausimu. Uh, Manau, kad Japonija pademonstravo rimtų įsipareigojimų e, siekti veiksmingo įgyvendinimo. Jūs paminėjote pono ambasadoriaus Kudamos laišką, tai yra tikrai aiškus ženklas. Mes neturėtumėm pamiršti, kad Japonija e, reformavo darbo teisę e, pirmą kartą per 17 metų, taigi buvo žengta konkrečių žingsnių į priekį. Mes esame įsipareigoję glaudžiai bendradarbiauti su e, pranešėjų šiuo klausimu. Manau, kad jau pasiekta nemaža pažanga. Taigi mes tikrai stengiamės, kad e, dar per šią kadenciją pavyktų susitarti dėl šio dosie. Mes esame nusteikę optimistiškai, e, turėdami omeny jau pasiektą pažangą dėl pirmųjų skyrių. Ponas Kamal, Ekar vardu. Ačiū pirmininkė. Aš irgi norėčiau padėkoti pranešėjai ir šešėliniams pranešėjams. Visų pirma, dėkoju pranešėjai už labai subalansuotą pranešimą. Aš manau, kad čia yra paminėti patys svarbiausi sustarimo pasiekimai. Dėl prognozių. Paprastai prognozijas būna prastos, būna neteisingos, bet kalbant apie e, ekonominę naudą, e, kurie atneš šis susitarimas įmonėms ir e, vartotojams. Svarbu, kad tą pajaustų ir Europos Sąjunga. Aš galėčiau pritarti, kad reikėtų siekti netarifinių kliučių panaikinimo, mūtų panaikinimo. Taip pat reikėtų pagalvoti ir apie viešuosius konkursus, nediskriminuojamą paslaugų teikimą, nes, kaip žinia, ekonomika labai priklauso nuo paslaugų. E, mes esame pateikę e, pakeitimų e, dėl to, kad šis sustarimas atneštų naudos laisvai priekybai. Taigi tikrai svarbu Taip pat svarbu nepamiršti ir um, tvaraus vystimosi skyriaus šiame susitarime. Tai turi atspindėti Paryžiaus susitarimą. Taip pat yra pakeitimų ir dėl mažų bei vidutinių įmonių, įmonių valdymo. Svarbu, kad šis susitarimas atneštų naudos ir mažoms bei vidutinėms įmonėms. Kaip žinia, jų yra tikrai daug, jos daug eksportuoja į Japoniją. Uh, Tai turėtų būti susitarimas, kuris atneš naudos ne vien tik tais didelėms įmonėms, bet visokioms įmonėms. Mes taip pat e, norime pabrėžti, kad e, labai svarbus yra ir tarp valstybinis keitimasis duomenimis. E, Duomenis yra šių dienų naujoji valiuta. Dabar dėl priekybos ir tvaraus vystimus įskyriaus. Buvo minėtas sankcijų mechanizmas. Aš žinau, kad dėl to ilgai diskutuojama, nepasiektas dar dėl to susitarimas. Aš vis dėlto manyčiau, kad Japonija yra mūsų e, vienodai panašiai mąstanti e, partnerė. Aš suprasčiau, jeigu apie tokį, tokį sankcijų mechanizmą būtų galvojama, kalbant apie kitas šalis. EKR frakcija tam tikrą prasme džiaugtųsi, jeigu e, Japonija atliktų tam tikras reformas, bet to reikėtų siekti bendradarbiaujant ir palaikant dialogą. Iš esmės mūsų frakcija palaiko pranešimo projektą. Labai trumpai e, pakomentavau, nekomentuosiu visų pakeitimų, kuriuos mūsų frakcija pakeitė. Baigdamas dar kartą dėkoju pranešėjai ir šešėliniams pranešėjams už visą darbą. Ačiū. Toliau pane Hirš, Alde frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Mėly, mielos kolegės, mėly kolegos. Buvo patikta daugiau kaip 200 pakeitimų ir jie visi nurodo praktiškai tą pačią tendenciją. Visos frakcijos džiaugiasi susitarimu, kuris turės naudos. Labai ačiū pranešėjui. Ačiū už puikų bendradarbiavimą. Rengiant šį e, e, e, pranešimą, manau, kad mes dabar kaip Europą galima, galime duoti tikrai labai aišku ženklą. Aišku, pranešimą dar galima šiek tiek papildyti, įtraukti keletą papildomų aspektų, kurie svarbus vienai ar kitai frakcijai, bet mes turime išlikti konstruktyvus, turime uh, E, duoti aiškę žinę, o būtent, kad mes pasisakome už sąžiningą priekybą, e, kad tai svarbu Europai. Mūsų frakcijai šis sustarimas be galo svarbus. Mes pasisakome e, už sąžiningą taisyklėmis pagrįstą priekybą. Taigi dabar manau, kad atėjo pats laikas žengti priekį. Dabar dėl konkrečių pakeitimų. Kai kurie neprimtini. Ir noriu pasiteirauti. Ar jūs esate susipažinę su šia šalimi, su Japonija? Tai yra moderni teisinė valstybė. Taigi mes turime gerbti savo dėrybinį partnerį, mes turime elgtis oriai su savo dėrybinė partnerė. Panašu, kad tas susitarimas dėl priekybos bus labai plačios apimties. Ko gero, tai yra plačiausias apimties susitarimas, kurį kada nors yra sudariusi ES. Liberalams labai svarbu, kad būtų apsaugoti asmens duomenis. Mums, tai ko gero, pats svarbiausias klausimas. Ir dėl to reikėtų ir toliau daugiau dėmesio kreipti į duomenų srautų klausimą. Nepamirškime duomenų apsaugos pagrindų reglamento, kitų sprendimų šioje srityje. Europos parlamentas e, turėtų būti informuojamas, jeigu būtų čia kažkokių pokyčių dėl STS mechanizmo. Na, tikrai neįsivaizduojame, kad galėtumėm žengti žingsnį atgal, beje, komisija tokių įgaliojimų ir neturi. Mums svarbu, kad e, būtų siekiama modernaus pasitikėjimo pagrysto e, susitarimo. Tai manoma tik tuomet, kuomet ir e, Europos parlamentas ir visuomenė bendradarbiaus ir įgyvendinant susitarimą. Mes esame pateikę pakeitimų, kur apie tai ir kalbame. Mums svarbus įgyvendinimas. Uh, Svarbu, kad šis sustarimas būtų tinkamai gyventinamas. Aš su nekantrumu laukiu tolimesnio bendradarbiavimo ir ačiū už likščiol nuveiktą darbą. Ačiū, panas Buchner, žaliųjų frakcijos vardu. Ačiū. Aš irgi norėčiau padėkoti pranešėjui. Pranešėjas tikrai bandė rasti kompromisą, kuris būtų primtinas visiems. Esu um, laimingas, kad taip gerai pasisekė tos kompromisus rasti. Dabar dėl pranešimo turinio. Buvo sakyta, kad negalima Japonijai primesti tos skyriaus dėl tvaraus vystimosi. Bet aš pasakysiu štai, ką mes kalbame ne vien tik, kalbame ne vien tik tais apie Japoniją, bet ir apie mus pačius. Tai galėtų e, ir mums Ar priekyba yra svarbesnė negu kad e, darbuotojų teisės aplinka? Antroji pastaba. Buvo sakyta, kad e, mes nepažįstame tos šalies. Na, aš Japonijoje esu dirbęs e, dviejus metus, esu kažkiek susipažinęs ir su japonų kalba, tai man to negalima primesti, manęs negalime to kaltinti. Dabar dėl CO2 emisijų. Skaičiuojant kiekvienam E, gyventojui Japonijoje tai yra, e, ko gero, patys didžiausi rodikliai. 9,5 tonos gyventojui. E, Japonijoje sudeginama daug naftos, anglies ir taip pat metano dujų. Bet buvo atlikti tyrimai, kad įmanoma naudoti ir kitokį kūrą. Japonijoje yra labai išplėtota ir e, brandolinė energija. Pateiksiu e, dar vieną pavyzdį. Nelegalus miškų kirtimas. Tai yra dar viena didelė problema Japonijoje, bet e, ji nesprendžiama. Bet ta pati problema egzistuoja ir ES. Toliau skyrius dėl sankcijų. SDC skyrius. Man atrodo, tokios skiriaus reikėtų ir Europos Sąjungai. Na ir galiausiai finansinės taisyklės šiame susitarime. Manau, kad jos tiesiog katastrofiškos, nes liberalizuojami būtent tie dalykai, kurie buvo sukėlę naujausią finansinę krizę. Aš manau, kad čia būtina atlikti skubių pakeitimų. Ačiū. Dėkoju. Guo vardu Helmut Scholz. Ačiū pirmininkė. Aš be abejo taip pat noriu padėkoti pranešėjui. Pranešėjas tikrai siekia kompromisų, bandė apjungti daug kompromisų, daug, atsiprašau, pakeitimų taip pat ir tokius pakeitimus bandė apjungti, e, kur buvo išsakyta kritika, pavyzdžiui, e, pakeitimai dėl sankcijų. Mūsų frakcija e, kritiškai vertina pateiktą susitarimo projektą. Kai kurioms kolegos Buchner ir Žaliųjų frakcijos pastaboms taip pat galėčiau pritarti. Dėl tvaraus vystimosi darbo tvarkės mums svarbu uh, E, e, įgyvendinti 17 tvaraus vystimosi tikslų ir 2030 metų darbo atvarkę. Taip pat kalbama, kad reikėtų glaudžiau bendradarbiauti e, žemės ūkio srityje, atsižvelgti į realią, realią ekonomiką, bet pranešime apie tai nekalbama. Manau, kad reikėtų atsižvelgti e, ir į e, gamybos sektorių. Mes negalime sakyti, kad atversime labai plačiai e, rinkos, rinką žemės ūkio gamintojams iš Japonijos. Mes turime pagalvoti ir apie uh, pas mus pagamintus produktus. E, pagalvokime, pavyzdžiui, apie ryžių rinką. Ar neužplūs mūsų rinkos japoniški ryžiai? Taip pat turime būti garbingi. Jeigu yra sudaromas dvišalis susitarimas, tai turėtumėm nepamiršti ir socialinių aspektų, aplinkos apsaugos aspektų. Antra. Mes taip pat labai kritiškai vertiname e, finansinės nuostatas šiame sustarime. Man atrodo, kad čia didesnis svoris suteikiamas e, Japonijos finansų sektoriai. Yra uh, daromas tam tikras spaudimas dėl liberalizavimo, bet mes turime nepamiršti, kas atsitiko prieš dešimtį metų. E, toliau nelegalus miškų kirtimas. Tai nepaminėta sustarime. Dar nepamirškime ir e, e, paprastojo tūno žvejybos Manau, kad mes turime e, atsižvelgti ir tai, kokius sustarimus esame sudarę su kitais partneriais. Na ir galiausiai paskutinė pastaba. Taip. Mes esame pateikę pakeitimų, jeigu juos nebus atsižvelgta, tai tuomet mes ir komisija ir Europos parlamentą paraginsime susilaikyti e, nuo tokio sustarimo e, ratifikavimo. Pane Beginė, FDD frakcijos vardu. Ačiū, pirmininkė. Aš irgi norėčiau padėkoti pranešėjui už puikų darbą. Tikrai teigiamai vertinu tokį susitarimą. Jis tikrai padės ES įmonėms užkariauti Japonijos rinką. Uh, Mes esame pateikę pakeitimų, kur nurodome, kad šis susitarimas labai svarbus tarptautiniu lygmeniu. Tačiau nepamirškime kai kurių ekonomikos sektorių, kuriuos reikėtų apsaugoti tam, kad būtų išsaugotos darbo vietos Europoje. Kitas svarbus klausimas yra abipusiškumo principas. Svarbu, kad Japonija užtikrintų, jog mūsų įmonės Japonija būtų traktuojamos taip pat kaip ir Japonijos įmonės. Tos pakeitimus mes jau esame pateikę pranešėjui. Aš norėčiau pranešėją paraginti atsižvelgti į kritiką um, um, dėl tokio sustarimo, pavyzdžiui, nelegali priekyba mediena ir panašiai. Japonija e, yra labai išsivyšiusi moderni šalis, tačiau joje dar yra įmanoma mirties bausmė. Taip pat Mes manome, kad e, reikėtų geriau apsaugoti ir vartotojų teisės, mes apie tai esame irgi pateikę pakeitimų. Galiausiai norėčiau patikslinti, kad mes prieštaraujame, e, kad būtų saugomos, apsaugotos investicijos, kurios panašios į E, kurios būtų daromas e, panašiai kaip remiantis CETA susitarimu. Tai mes tam prieštaraujame. Ačiū. Na, o dabar kiti komiteto nariai e, gauna po dvi minutės. Žiūrėt, Kirten Darling pirmą. Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti Pedro, mūsų pranešėjai, taip pat už naudingą projekto parengimą, už jo darbą per darybas ir stebėsnos grupės koordinavimą. Turiu dvi pastabas, kurios iš esmės e, susijęs su mano patikliais pakeitimais. Pirmiausia, komentaras panašus į Klauso Buchnerio dėl prekybos ir tvaraus vystimosi. Mano pakeitimai šiuo klausimu nebūtinai yra, reiškia Japonijos kritiką, greičiau tai yra ES pusės kritika. Aš nemanau, kad mes nuėjome pakankamai toli Ir parlamente sakoma, kad yra nuomonių skirtumų dėl įvairių priekybos ir tvaraus vystimos elementų. Tačiau turime aiškiai pasakyti, kad kiekvieną kartą, kai plenarinėje sesijoje keliamas šis klausimas, kai kalbama apie priekybos priemonės pagrįstas sankcijomis, plenarėje sesijoje visą laiką tai patvirtinimą e, privaloma e, saistanti įmonių atsakomybė taip pat buvo nekarta patvirtinta per pastarosius trejus metus nekarta tai buvo padaryta dėl griežtų nuostatų, dėl tvaraus vystimosi. Bet e, šiame komitete yra tam tikras susiskaldimas. Čia situacija šiek tiek kitokia. Dėl sankcijų klausimą, aš manau, kad pastaruoju metu pranešimas, e, dėl kurio buvau šiandien pranešėję dėl prekybos politikos e, gyvendinimo, kurią parengė Klaudija Salfi, Buvo raginama, kad diskusija dėl sankcijų tęstusi, bet komisija atsisako e, kaip nors e, e, prasmingai siūlyti kažkokias tai priemonės ar alternatyvas sankcijoms dėl prekybos ir tvaraus vystimosi. Keista tai, kad japonai pas, patys sutiko su priemonėmis pagristomis sankcijomis kalbant apie TPP. Ir todėl mes galėtume visą šį reikalą pastumėti į priekį su šiais partneriais, kad visą šį e, klausimą persvarstume ir skurtume pasaulinės taisyklės. Antras klausimas yra, komentaras yra. E, e, dėl investicijų apsaugos. Šiuo atveju neturime tos sistemos e, dėl ginčių, dėl investuotojų apsaugos ir galbūt e, todėl šis procesas įvyks sklandžiau. Ačiū toliau. Pane Katainen. Ačiū pirmininkė. Mėly kolegos, pirmiausia noriu pritarti Marijos Hirš išsakytoms mintims. Labai svarbu kad mes remtume šį susitarimą. Ir e, liberalų pozicija buvo gražiai pristatyta. Šis susitarimas yra didžiulis pasiekimas, aš ypač esu patenkinta e, dėl to, kad e, jis sutarė, sutikė galimybių žemės ūkio produkcijos prekybai. Daugiau kaip 80 procentų mūsų produktai bus parduodami be muitų pagal šį sustarimą. Todėl labai svarbu investuoti į šio sustarimo įgyvenimą. Taip pat mes džiaugiamės ir e, japonų vardu, nes jie įsipareigoja smarkiai dėl šio sustarimo. Ta išgirdome per ankstesnį posėdį, kai kolegos iš delegacijos pasakoja apie savo vizitą ir įspūdžius. Tai suteiks mums didelių galimybių patekti į Azijos rinką, tai yra puikios galimybės mūsų įmonėms dirbančioms įvairiausiose sektoriuose. Taip pat turime atkreipti dėmesį į tai, Čia mes e, aplenkėme Junktinės valstijas, jie tik tai pradeda darybų procesą su Japonija. Ir e, todėl mums svarbu išnaudoti šį pranašumą. Ir šiame kontekste taip pat norėčiau padėkoti ir komisijai už e, sėkmingas darybas. Ačiū toliau, Marija Arena. Ačiū. Na, iš esmės. E, rezoliucijai pateikta įvairios pakeitimai, jau kai kuriuos aptarėme, pakeitimus pateikė socialistų ir demokratų kai kurie nariai. Man kyla klausimas, koks yra šios rezoliucijos statusas, jeigu e, norima tiesiog e, informuoti, e, tai, tai jis neturi jokio vaidmens. Jeigu mes norime sustarimą pakeisti, tai galima dar pats pasidarbuoti ties rezoliucija. Turiu tris prioritetus. Pirmiausia, e, NLO e, klausimas. Reikia, kad Japonija ratifikuotų TDO e, konvencijas ir po vizito mes negavome jokių garantijų, kad tai bus padaryta. Antras prioritetas kaip sakė Džud, kyla klausimas dėl komisijai, dėl tvaraus vystimos skyriaus ir dėl peržiūros skyriaus, peržiūros nuostato. E, komisija uh, mums patvirtino, kad šios skyriaus atžvilgių neketinama uh, sankcijų numatyti ir todėl neturime jokių garantijų. Ir aš norėčiau išgirsti iš komisijos, ar iki ratifikavimo pabaigos, ar pasiūlyta bus kas nors dėl tvaraus vystimosi e, skyriaus sankcijų ir priemonių, kurios e, užtikrintų dialogą su e, pilietinė visuomenė. Ir trečias dalykas yra Paryžiaus sustarimas, tai trečias prioritetas. Nepakanka vien paminėti Paryžiaus sustarimą, kad reikia jį gerbti. Yra ataskaitų, kurie rodo, kad mes reikia, turime imtis priemonių e, šioje srityje, reikia siekti dekarbonizacijos, gerbti bioįvairovę ar e, saugoti miškus. Tai čia Japonija neparodė jokių konkrečių žingsnių, kad eitų tokia e, kryptimi. Iki ratifikavimo sustarimo reikia siekti pažangos šiuose srityse. To dar nėra pakankamai padaryta. Labai ačiū. Danke, Herr Vorsitzender. Ja, auch wir haben äh, zahlreiche Änderungen eingereicht und ich möchte noch einmal bitten. Pone Grasvander Heinz, dėkoju pirmininkė. Mes taip pat visą virtinę pasiūlymą esame pateikę dėl pakeitimų. Mes labai gerbėme Japoniją, norime sąžiningos prekybos su ją, tačiau turime ir savo reikalavimų. Taigi e, norime e, tvarumo, kuris būtų saistantis numatant sankcijas, jau buvo pasakyta, kad e, nekarta frakcijos, tame tarpe ir EPP, tai pabrėžė, tai pabrėžta rezoliucijose dėl Čilės ir kitų valstybių, tad e, nematau priežasčių, kodėl to nereikėtų daryti ir čia. Girdėjome taip pat e, sakant, kad e, nereikia kažko reikalauti iš Japonijos, nes tai gali pakengti mūsų prekybiniams ryšiams ir santykiams apskritai. Aš manau kitaip. E, jeigu mes kažko galėsime reikalauti, vadinasi, ir jie kažko galės reikalauti, reikia numatyti, reikia numatyti sankcijas, jeigu nesilaikoma sustarimo tarkime, dėl e, blogų darbo sąlygų mes turėtume turėti galimybę Japonijai pasakyti, kad mums e, norisi matyti kitokias sąlygas, kad e, aplinkos ir darbo sąlygos ir tie standartai būtų geresni. Tam, kad mes galėtumėm pritarti deklaracijai, tai Japonija turi dar ratifikuoti dvi konvencijas, tą būtina paminėta. E, jeigu to nebūtų padaryta, tai nematau jokių galimybių pritarti. Ačiū. Ann Marina. Ja, voorzitter, dank u wel. Uh, ik... Dėkui, pirmininkė. Ir aš noriu padėkoti pranešėjai už atliktą darbą. Matome, kad atsižvelgta į nemažą kiekį mūsų būkštavimų. Sakysime, kad Japonija kol kas nėra ratifikavusi visų TDO standartų, taip pat ir dėl Paryžiaus sustarimo. E, kitas dalykas, kad e, sutartis tokia sudėtinga ir visą apimanti, kad e, daug dalykų ten neatsispindi, pavyzdžiui, dėl arbitražo. Ir mes negalime čia sėdėti sudėję rankas. Taip pat atsiranda rizika dėl tuos daugybės pakeitimų, kurie yra teikiami. E, nėra pakankamų garantijų, kad e, tie standartai, už kuriuos mes e, kovojame dėl e, maisto saugos, aplinkos saugos ir kitų dalykų, bus iš tikrųjų gerbiami taikant šią sutartį. Taigi e, atrodo, kad sutartis yra tik tai daugianacionalinių įmonių naudai, o ne mūsų žmonių ar aplinkos naudai. Sakysime, e, nėra atsižvelgiama į TDO standartus, e, konvencijas neratifikuotos, kai kurie kiti sprendimai netinkami. Taip pat kelia nerima tai, kas yra daroma su maisto ženklinimu. E, Gal gale mūsų e, rinkoje gali atsirasti e, produktų, kurie netinka mūsų standartų, bet taip pat veda ir prie nesažiningos konkurencijos. Na ir pagaliau reikia pasakyti, kad turime įsipareigojimų ir mes, ir tikrai reikėtų, kad ateityje atsirastų nuostata dėl arbitražo. Šią problemą reikia spręsti, pakeitimus šią linkmę esu pateikusi, tikiuosi, kad jiems bus pritarta. Pana Šenfeld. Dėkuoju, pane pirmininkė. Pradžioj reikėtų pasakyti, kad jeigu nepritartume šios sustarimo ratifikavimui, kaip kad e, kai kas čia minėjo, kritikuodami rezoliuciją ir rekomendacijas, tai tada <laughs> tai reikštų, kad neturėjome pritarti nei vienam iš ankstesnių prekybos susitarimų. Reikia žiūrėti į šį susitarimą bendrai visų susitarimų kontekste. E, jis atliepia mūsų lūkesčius, kai kalbam apie prekybos sustarimus apskritai. Jame yra sprendimai, pavyzdžiui, dėl tvarumo, dėl tvaraus vystimosi. Helmutas ir keletas kitų kolegų išsakė savo nuomonę ir aš jiems galėčiau štai kaip atsakyti. Jeigu rūpinatės dėl darbuotojų ir ūkininkų Japonijoje ir dėl e, apskritai Japonijos visuomenės, tai tada pasiūlyčiau pažiūrėti į statistiką apie socialinį ir ekonominį vystimąsi Japonijoje. Tai pamatysite, kad 90 ir daugiau procentų valstybių narių pasaulyje norėtų būti Japonijos vietoje, kai e, kalbam apie socialinį ir ekonominį vystimąsi. Beveik visi praktiškai norėtų būti tokiam išsivystimo lygiai, kuriame dabar yra Japonija. Japonija yra viena iš turtingiausių valstybių pasaulyje. E, Europoje mm, Vokietija yra tokia valstybė ir nemanau, kad e, Vokietijai turėtų skūstis dėl gyvenimo lygio standartų Vokietijoje. bet e, e, Vokietija yra sukėlusi nemažai karų Europoje. Miniu tai, nes ir, ir Japonija pradėjo karus e, su Kinija, Koreja ir dabar tos abi valstybės yra civilizuotos, atviros, pasiekusios puikių ekonomikos rezultatų ir jų visuomenės klesti. Uh, Kodėl taip yra? Todėl, kad jos atsivėrė bendradarbiavimui tiek politiniam, tiek ekonominiam su kitomis valstybėmis ir kitais pasaulio regionais. Prekyba ir vystimasis yra geri dalykai žmonėms tame tarpe ir darbininkams, apie kuriuos kalbėjote, ir e, ūkininkams. Apie tai kalbėjome Tokijuje. Juos tenkina tas sustarimas, nori juos jį ratifikuoti, ko galima greičiau. Bet jūs sakote, kad mus šis sustarimas kažkaip pažeis. Jūs klystate, reikia jį ratifikuoti, kuo galima greičiau. Ponas Gabelič. Dėkuoju, panė pirmininkė, visų pirma, ačiū pranešėjui už jo pastangas ir už tai, kad jis sugebėjo išaiškinti šio sustarimo svarbą tiek politiškai, tiek ekonomiškai. Aš taip pat matau ekonominę ir politinę šio sustarimo vertę. Ne tik tai ženkliai padidės eksportai, bet taip pat bus pasiūstas teigiamas signalas dėl tarptautinės prekybos vystimosi. Tai yra labai svarbu, kai gyvename prezidento Trumpo eroje. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui už tai, kad jis e, pabrėžė kai kurios dalykus savo pranešime. Japonija yra strateginė partnerė Ir e, todėl yra svarbu, kad e, šiame sustarime pirmą kartą yra pabrėžta Paryžiaus sustarimų įgyvenimo svarba. Taip pat e, tvaraus vystimosi skyrių šiame sustarime taps labai svarbia priemonė ir mums, e, kalbant apie tvarumą, e, darbo, žmonių teisės ir TDO konvencijų gyvenimo srityje. Ačiū pirmininkė, aš trumpai kaip šešėlinis pranešėjas norėčiau sureaguoti kai kurios kolegų komentarus. Buvo sakyta e, socialistų iš Junktinės karalystės, kad mes parlamente, parlamente esame balsavę už sankcijas. Reikia čia pataisyti, nes jeigu kalbėsime apie Australiją ar Naują Zelandiją, mes tam pasakėme apsvarstyti sankcijų galimybę, o ne numatyti sankcijas. Galime jas svarstyti, bet reikia tokio teksto, kaip e, čia siūloma. Pone Arena sakė, kad neturime tikslaus grafiko mm, įgyvendinti e, dvi e, TDO konvencijas. Manau, kad šis klausimas, iš, kai, kai lankėmės Japonijoje, į šį klausimą aiškiai nebuvo atsakyti, bet gavome labai konkretų laišką iš ambasadoriaus e, Kudama, kuris jau čia buvo man minėtas, spalio 8 dienos e, laiškės, jis aiškiai sako, kad Japonijos vyriausybė nusprendė surenkti pirmąjį atitinkamų ministerijų ir agentūrų e, sustikimą ir apsvarstyti, kaip įgyvendinti tas tvaraus vystimosi skyrių dėl numatyta mūsų susitarime. Man atrodo, Japonijos ambasadoriaus laiškas yra labai aiškus ir galite atsipalaiduoti šio, dėl šio klausimo taip pat. Taip pat, ponia Rena, aš galiu Jūs patikinti, kad su poniu Parėra mes tikrai šią temą labai puikiai e, palaikome di dialogą. Ir man atrodo, kad e, Jūsų reikalavimai tikrai bus patenkinti. Ačiū. Labai malonu, kai vyksta komitete gyva diskusija ir e, kad jūs jaučiatės motivuoti, e, sureaguoti vienas kito pasiūlymas. Dabar žodis komisijos nariui Marko Širolo, e, komisijos atstovui, tai yra pakomentuoti mūsų diskusiją. Ačiū, ponia pirmininkė, labas rytas visiems. Pirmiausia, komisija nori padėkoti komiteto nariams, kurie pasisakė aptariant šį labai svarbų susitarimą. Leiskite man pateikti keletą komentarų, remiantis tuo, ką aš girdau ir prisidėti prie šios diskusijos. Pirmiausia, e, daugelis narių paminėjo šio sustarimo vertę strateginę prasme ir taip pat dėl to, kad Tai stiprina santykius su partneriu, su kuriuo turime bendras vertybės ir netgi standartus. Tai labai svarbu būtent šiuo metu, turint galvoje sudėtingus laikus, kad galime sustiprinti tokią strateginę partnerystę su labai artimais draugais ir tikrai svarbia prekybos partnerė pasaulio arenoje. Aš paminėjau vertybės ir standartus. Na, Ir girdėjau, kaip kai kurie nariai paminėjo, kad yra pavojus, kad tie standartai bus supaprastinti. Na, aš tikrai manau, kad e, vartotojų e, ar apsaugos standartų bloginimas iš tikrųjų nėra grėsmė su maisto saugos ir vartotojų apsaugos standartais tikrai mes dalyjamės labai aukšto lygio standartais. Taip pat e, kokia bus nauda e, greitai ratifikavus šį sustarimą, mūsų verslo e, subjektai tikrai galės pasinaudoti vienodomis žaidimo sąlygomis, palyginti su kitais eksportuotojais į Japoniją. Labai dažnai vynas ar sūris yra minimi šiame kontekste. Ypač jeigu e, paminė, turėsime galvoje vyną, tai greitas sustarimo įsigaliojimas e, turi, e, tikrai sudarytų vienodas žaidimo sąlygas palyginti su kitais eksportuotojais, tokiais kaip Australija ar Čilė. Keletas konkrečių komentarų dėl kitų išsakytų minčių dėl tvaraus vystimos įskyriaus. Manau, kad reikia priminti, kad ambasadoriaus Kodamo laiške, kuris buvo nusiųsta ir mūsų generaliniam sekretoriui pono Demartai, čia jis labai svarbus, nes, nes oficialiai ant popieriaus e, Japonijos įgaliotojo ambasadoriaus pareikšti labai rimti įsipareigojimai dirbti šioje srityje. po, po, po apsilankimo Tokijoje, kuris buvo atliktas jūsų delegacijos, iš tikrųjų pareikšta oficiali nuomonė, oficialus įsipareigojimas e, eiti šią kryptimį, nes ir tai yra labai svarbu, nes tai tikrai padidina mūsų e, artimo bendradarbiavimo šią srityje potencialą. Dėl Paryžiaus sustarimo čia minėjote, kad jis paminėtas sustarime. Ne, jis nėra paminėtas, tiesiog tai yra privalomas saistantis įsipareigojimas, kad šalis E, įsipareigoja kovoti su neteisėtų miškų, miškų kirtimu ir taip pat įdomu pastebėti, kad jeigu kalbėsime apie tai, tai jeigu pažvelgsime į skaičius, tie skaičiai Japonijoje pastarosius dešimtmečius smarkiai pagerėjo. Aišku, čia reikia toliau bendradarbiauti su Japonija, bet galiu pasidaryti tikrais e, duomenimis. Nuo rugsėjo 19 egzistuoja registras, kur rašytos bendrovės taikančios aukščiausius standartus, tai yra sertifikavimo pro, programa, jau 39 bendrovės yra ten registruotos, tai rodo Japonijos pastangas propaguoti šią priemonę ir Tos priemonės jau dėgiamas ir mes ir toliau dirbsime su Japonija, bet tai, kaip jie elgesi, iš tikrųjų yra daug žadantis elgesys. Toliau dėl finansinių paslaugų dar komentaras, nes buvo paminėtas faktas, kad sustarimas gali paskatinti dereguliavimą ir tai atvertų duris tolesniems krizėms. Noriu pabrėžti, kad paslaugų skyrius, ypač dalis skirta finansiniams paslaugoms, numato naikinti nebūtinas kliūtis prekybai, bet yra prudencinių nuostatų, tai yra numatomas plačios išimtis prievaliams pagal sustarimą ir tai leidžia įvairias priemonės taikyti, jeigu jos taikomos prudenciniais tikslais. Taigi mes pavojaus tokio neižvelgėme. Paslaugų skyriuje užtikrinama, kad mūsų subjektai galėtų teikti tokias paslaugas, kurios tiekia subjektais šalies viduje, šalies subjektai. Tai yra bendro principo taikymo nuostata. Tai yra nediskriminavimo nuostatos taikymas kaip bendro principo. E, e, taip pat numatymas e, paslaugų skyriuje su prudencinėmis išimtinės. Taigi aš nematau čia jokio pavojaus. Ačiū. Martin, Dėkui. Pabaigai žodis Davidui Martinui. Labai trumpai aš Pedro vardu padarysiu išvadas. Na, visų pirma, atsakant į Mari klausimą, ar ta rezoliucija vien tik tai leis mums geriau mėgoti naktį, ar e, leis pakeisti sustarimą, atsakymas nei to, nei to. Ta rezoliucija nepasieks. E, mes norime, kad e, Sustarimas būtų ratifikuotas, kuo galima greičiau, o rezoliucijos tikslas ir toliau daryti spaudimą tiek Japonijai, tiek ES, e, vykdyti sustarime įrašytus įsipareigojimus. Pabrėžiama, e, kokia, koks svarbus skyrius yra skyrius skirtas e, e tvariam vystimus ir taip toliau. E, kalbant apie tuos, kurie išloš ar praloš, dėl to sustarimo reikia pripažinti, kad bus e, ir e, tų, kurie nuo jo nukentės, galbūt Japonijos smulkiai e, ūkininkai E, bet mes kaip parlamentas, kaip komitetas e, darome tokią išvadą, kad apskritai kalbant visiems tai bus naudinga, prisidės prie geresnių e, aplinkos ir prekybos standartų, darbo standartų globalioje prekybos sistemoje. Dėkoju. Tuo ir baigiame diskusiją dėl pakeitimų rezoliucijai dėl e, spaties su Japonija ir dabar perėmame prie šeštojo darbo tvarkės punkto, tai ES ir Kolumbijos bei Perų prekybos sustarimo įgyvendinimas. Mūsų pranešėjas šiuo atveju yra ponas Fisas. Prieš suteikdamas jam žodį aš noriu pasveikinti Perų prekybos viceministrą pona Edgar Vaskis ir taip pat e, Kolumbijos e, ambasados atstovą pona Francisco Goj Granados. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Noriu ir aš padėkoti e, viceministriui už tai, kad atvyko pas mus ir taip pat ambasadoriams. Sustarimas su Kolumbija ir Peru e, jau e, įgyvendinamas penkis metus, tad įdomu pažvelgti, kas per tuos penkis metus yra nutikę, todėl mes galvojame, kad e, šį pranešimą parengti buvo gera mintis. Prekybos sustarimo gyvenimas yra mūsų e, priežiūros veiklos vienas iš prioritetų. Svarbu stebėti tuos pranešimus ne tik tai per dėrybas dėl jų, bet taip pat ir e, įgyvenimo etape. E, šis sustarimas apima ne vien tik tai prekybą, ten kalbama taip pat apie santykius paremtas bendromis vertybėmis ir tarptautiniais standartais, kurie teigiamai gali įtakoti abiejų pusių - socialinį ir ekonominį vystimąsi. Taip pat tai padeda stiprinti mūsų strateginę partnerystę su Latino Amerika, kas yra labai svarbu ES. Kaip e, birželio mėnesį sakiau, aš manau, kad einame e, tinkamą kryptimį, kalbant apie prekybą sustarimo įgyvendinimą. Prekyba labai neišsiplėtė, tačiau mums pavyko e, sušvelninti kai kurių prekybos rautų neigiamą poveikį. E, sustarimas prisidėjo prie modernizavimo, prie e, Peru ir Kolumbijos eksporto diversifikacijos. Dėka šio sustarimo Kolumbijoje ir Peru modernizavo ir diversifikavo savo ekspertą, nuo to naudos turėjo mažos ir vidutinės įmonės. E, Tuo tarpu Europos verslas e, įgyjo geresnę prieigą prie tų rinkų, ne vien tik tai dėl muitų e, sumažinimo ar panaikinimo, bet taip pat ir dėl prekybos barjerų pašalinimo. Aš jau esu minėjęs, kad mūsų MVI galbūt neturi pakankamai informacijos apie šio sustarimo naudą. Todėl reikėtų imtis veiksmingų priemonių, kad mūsų smulkas vidutinės e, įmonės e, išnaudotų pilnai prekybos sustarimų potencialą. Mes padarėm pažangos, e, šalindami prekybos sustarimą E, barjerus, ar tai būtų sanitarinės ar kitokios sąlygos, tačiau Peru ir Kolumbija dar turi nemažai e, padirbėti, sertifikuojant tam tikrus e, pieno ir mėsos produktus, dirbant su saugomos geografinės kilmės produktais iš Europos ir taip toliau. E, Kolumbijai ir Peru nėra paprasta e, tenkinti visus ES standartus, ypač kai kalbama apie sveikatos apsaugą ir saugą. E, todėl skatiname bendradarbiavimą tarp vyriausybių įvairiuose srityse, tame tarpe ir tvaraus vystimosi srityje. Labai svarbu, kad darbo standartai taip pat būtų tinkamai įgyvendinami. Pažangos yra, bet Kolumbijai ir Peru dar šitą reikės nuveikti. Turime užtikrinti, kad bus tinkamai įgyvendintas e, kelio gairių žemėlapis e, dėl asociacijų, kolektyvinių sutarčių, e, darbo standartų, vaikų darbo, aplinkosauginių klausimų ir taip toliau. Mes norėtume, kad būtų pasiūstas laiškas e, Peru e, e, vyriausybei išreiškiant nerimą dėl to, kad tvaraus vystimosi skyrius nėra pakankamai įgyvendinamas. Džiaugiuosi, kad šiandien su mumis yra viceministras. Kitas svarbus aspektas yra e, Peru ir Kolumbijos bei ES pilietinių visuomenių bendradarbiavimas, ypač kai kalbam apie prekybą ir tvarų vystimasi. Aš manau, kad tos vietinės e, patarėjų grupės yra labai svarbi priemonė įgyvendant susitarimą. Aš manau, kad e, jos įgautų pridėtinės vertės, jeigu taptų visiškai nepriklausomomis. Uh, E, todėl aš e, sveikinu Kolumbijos vyriausybę dėl e, to, kad nuspręsta suteikti visišką nepriklausomybę toms konsultantų grupėms. Turime taip pat skatinti mūsų draugus žengti būtent tą kryptimį ir patikinti, kad jie galės pasiremti mūsų paramą. Labai svarbu, kad e, gegužės 30 Kolumbija e, įstojo į EBPO, skatinčiau ir Peru siekti to, to paties. E, lauksiu, ponai ir ponios, jūsų pastabų ir esu tikras, kad puikiai draugė su šešėliniais pranešėjais galėsime gerai padirbėti, kad mūsų galdinis pranešimas tinkamai atspindėtų parlamento poziciją. Kągi, dabar suteiksiu po porą minučių e, mūsų atstovams ponė Rodrygės Piniero. Labai ačiū. Aš visų pirma norėčiau pasisveikinti su e, Kolumbijos ir Peru atstovybių atstovais. Labai ačiū už tai, kad pas mus atvykote, taip pat ačiū ir pranešėjai už puikų darbą. Uh, Tikrai geras pranešimas. Iš karto pasakysiu, jog esu įsitikinusi, kad mums pavyks susitarti ir dėl pakeitimų. Tikrai manau, kad bendro darbo rezultatai bus puikus. Aš pritariu tam, kas buvo pasakyta e, apie e, e, diversifikavimą. Turiuomenį eksporto diversifikaciją. Tai svarbu kalbant tiek apie Kolumbiją, tiek ir apie Peru. Taip pat nepamirškime ir strateginio aspekto. E, juk e, gali e, atsitikti ir taip, kad kils konfliktinių situacijų. Mes turime taip pat siekti susitiprinti tvarų vystimasi. Dar laukia nemažai iššūkių, bet mes manome, jog tikrai svarbu tinkamai apsaugoti kilmės vietos nuorodas. Dabar dėl diskriminuojančių fiskalinių nuostatų, kai kalbame apie alkoholinius gėrimus. Na, šis aspektas be galo svarbus Europos parlamentui, ypač mano atstovaujamai frakcijai. Mes taip pat siekime, kad būtų laikomas kelrodžio plano uh, dėl žmogaus teisių, darbuotojų teisių. Taip pat mums labai svarbus ir tvaraus vystimosi skyrius, kuris nekarta buvo, e, apie kurį nekarta buvo diskutuota mūsų komitete. Svarbu, kad toks skyrius ne tik būtų įtrauktas, bet kad jis būtų ir tinkamai įgyvendintas. Žinau, kad tam prireiks laiko. Taip pat svarbu, kad uh, turėtumėm ir tinkamos e, informacijos apie tai, kas šiuo metu vyksta tose abiejose šalise, ką šios šalis daro siekdamos įgyvendinti tvaraus vystimosi skyrių. E, Europos parlamentas turi gauti daugiau informacijos apie šių šalių vykdomas reformas, siekiant įgyvendinti tvaraus vystimosi skyrių. Taigi aš norėčiau paprašyti Europos komisijos gauti tokios informacijos ir Taip pat tokios informacijos norėčiau paprašyti iš abiejų šalių - Kolumbijos ir Perų atstovų. Na ir dar šis tas. Paminėsiu dialogą su pilietinė visuomenė. Jis labai svarbus, jį paminėjo ir pranešėjas. Aš manau, kad um, iš pilietinės visuomenės um, gaunama nemažai uh, skundų ir skundžiamasi, kad uh, E, tikrai e, dar reikėtų geriau ginti pilietinės visuomenės teisės, reikėtų ir struktūrinio dialogo su pilietinė visuomenė, ypač Peru. Mes pateiksime atitinkamus pakeitimus tam, kad galėtumėm pagerinti pranešimo tekstą. Esu tikras, kad mūsų darbas bus sėkmingas. Ačiū. Like for... Ponas Zahradil, EKR frakcijos vardu. Ačiū. Aš irgi norėčiau padėkoti už konstruktyvų darbą, už šį pranešimą. Tikrai daugeliu dalykų pritariu. E, turiu keletą pastebėjimų. Kokį poveikį turės šis susitarimas? E, pranešėjas apie tai kalba dešimtojoje pranešimo dalyje. Ten parašyta, kad ES nemažai įmonių tiesiog nežino, kokiu galimybiu gali atnešti šis susitarimas ir tai tiesa. Uh, E, Kolumbija ir Peru turės daugiausia naudos iš šio prekybos susitarimo. Na, o kalbant apie ES, tai e, e, mes turime ne tik prekybinį deficitą su Peru, bet tas prekybos deficitas vis didėja. 2017 metais prekybos deficitas dar padidėjo 14,7 procento. Kodėl taip yra, ką mes galime padaryti ir kokiu konkrečiu veiksmu galime uh, imtis tam, kad informuotumėm įmonės apie šį susitarimą? Būtų įdomu sužinoti, ką apie tai mano pranešėjas. Antroji mano pastaba. Dėl korupcijos. ES įmonės e, gana dažnai skundžiasi dėl korupcijos. Na ir būtų įdomu sužinoti, e, kaip pasikeitė situacija po to, kai buvo pasirašytas susitarimas ir ką mes galime daryti, siekdami, kad šios šalis naudotų priemonės skirtas kovai su korupcija. Toliau dėl, dar viena trečioji pastaba dėl geopolitinių aspektų. Peru yra viena iš svarbiausių šalių Pietų Amerikoje dėl jos gal vyksta ir susitarimai dėl TTP. E, su jie vyksta ir susitar, e, dėrybos dėl susitarimo su TTP. E, gal komisija galėtų pakomentuoti, kuo skiriasi tas TTP, būsimas TTP susitarimas nuo šio priekybos susitarimo, kaip tai palie socialinės apsaugos ir aplinkos, socialinius ir aplinkos apsaugos aspektus. Ko gero kalbame apie dvi to paties, to paties medalio pusės. Tokios būtų mano pastabos ir be abejo mes esame pasirengę konstruktyviam dialogui su pranešėju. Dėkoju. Ačiū. Ponas, ponia Hirš, Alde frakcijos vardu, prašom. Gerbiamas pirmininkė, mėly kolegos, gerbiami Kolumbijos bei Perų atstovai. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui už puikų pranešimo projektą. Sustarimas su Kolumbija, Peru bei Ekvadoru e, turi e, e, teigiamo poveikio. Po to, kai buvo susidarytas susitarimas, pastebėjome pažangos, e, buvo kovo, pradėta kovoti ir su korupcija, pradėta vykdyti teisingumo srities reformą. Aišku, kelias dar yra ilgas, bet bent jau buvo pasukta teisinga linkme ir manau, kad tai tikrai svarbu. Taip pat mes džiaugiamės ir tuo, kad mažos bei vidutinės įmonės Pietų Amerikos šalise iš to taip pat turės naudos. Tai yra gerai. Antra vertus, ir Europoje įmonės reikia dar geriau informuoti apie šį susitarimą. Tam, kad ir mūsų įmonės galėtų pasinaudoti šio susitarimo teikiamą naudą. Taip pat noriu pabrėžti, kad kalbant apie e, Kolumbiją, tai ši šalis turi siekti užtikrinti didesnį stabilumą, apsaugoti ir investicijas iš užsienio. Tai norėjau tą pabrėžti. Dar šitą reikėtų ir koreguoti, kur reikėtų pokyčių. Visų pirma, reikėtų pokyčių palaikant dialogą su pilietinė visuomenė, ypač kaimo vietovėse. Taip pat būtina toliau. Uh, uh, būtina nenutraukti ryšių su naujaja Kolumbijos vyriausybė, su ja reikėtų ir toliau bendradarbiauti, tai svarbus dalykas. Alde frakcija dar pateiks pakeitimų Mums svarbu, kad būtų suteiktos galimybės ir um, skaitmeniniai ekonomikai. Mes vėlgi ir šioje srityje pateiksime pakeitimų. Alde frakcija taip pat norėtų pabrėžti, kad ši strateginė partnerystė turi didžiulį potencialą. Ačiū. Dėkoju. Helmut Scholz, Guevard. Ačiū pirmininkė, aš taip pat noriu patikoti pranešėjai už e, išsamų rezoliu, išsamos rezoliucijos parengimą, nes tai yra svarbu. Mes bandome subalansuoti penkerių metų iš ankstinį sustarimo gyvendinimą, nors dar ne visos valstybės narės jį ratifikavo. Nepaslaptis kad šis susitarimas buvo vienas labiausiai ginčiamų ir aptariamų susitarimų čia parlamente, nes jis susijęs su dviejų šalių tikrovę. Nes, pavyzdžiui, Kolumbijoje pilietinis karas nulėmė ES santykius ateičiai su ta šalimi politinio ekonominio bendradarbiavimo prasme tos šalies piliečių interesų vardan. Iš dalies tai e, buvo taikydami ir Peru. Man atrodo, tai yra viena e, svarbiausių priemonių, e, kurią sukūrėme padėti šiam bendradarbiavimui. Ir aš manau, kad tas balansas, kaip išreikštas e, šiame e, pranešime, yra dvipusis. Sakoma, kad taip, yra pažangos, bet yra ir daug spragų. Ir ką tai reiškia? Kaip mes toliau galime bendradarbiauti ir dirbti kartu šiame procese. Noriu atkreipti dėl mūsų dėmesį į tai, kad, kad po mėnesio vyks tarybos, e, prekybos tarybos E, sustikimas e, trijų šalių. Ir taip pat bus dirbs vidaus e, patariamasios grupės. Ir ar tos grupės atsižvelgia į kelio gairių dokumentą, kuris iš mūsų pusės buvo labai svarbus. Mes dėja Guengel galime, turime pastebėti, kad vietos lygmenių vis daugiau vėl nužudome aktyvistų. Dabar tas skaičius yra vienas žmogus nužudomas kas antrą dieną, taigi reikia kalbėti apie tai, kaip pakeisti situaciją, nes tai pakerta ir pasitikėjimą ekonominės ir komercinės partnerystės e, srityje. Aš džiaugiuosi, kad čia yra ministrų ir ambasadorių ir NVO atstovų taip pat, kurie galėtų prisidėti prie realaus ekonominio bendradavimo su šiomis šalimis. šalimis. Toliau Kirton Darling. Ačiū pirminkė, norėčiau iš karto pratesti Helmuto mintį. Kai sustarimas buvo ratifikuotas parlamente prieš praėjusius rinkimus, aš, aš vadovau Europos profsąjungų konfederacijai ir mes daug dirbame, kuriant kelio gairių dokumentą ir sukuriant darbo tvarkę, kuri padėtų pagerinti e, darbo teisų ir žmogaus teisų situaciją Kolumbijoje ir Peru. Todėl šiek tiek erzina ir e, pozityviai nuteikia po to įvykiai įvykiai, bet pažangos trūkumas prekybos ir tvaraus vystimosi srityse tikrai kelia nerimą. Vienas iš didžiausių, vienas iš didžiausių spragų, e, pranešime, dėl ko pateiksime pakeitimų, tai yra e, reali situacija, ką minėjo Helmutas. Pirmiausia, socialinių lyderių ir žmogaus teisų gynėjų žudimas Kolumbijoje, ypač po pasirašyto taikos sustarimo. Ir pranešime nieko nekalbama apie ryšį su žemės nusavybė ir aplinkos apsauga nes tai yra tiesiogiai susiję su kai kurių žmogaus teisų aktyvistų nužudimu ir socialinių visuomeninių lyderių vietose. Turime tai paminėti pranešime, ypač kai kalbame apie šalį, kur e, didelė dalis eksporto susijusi su gamtiniais ištekliais. Tai yra natūrali įtampa. Jeigu mes rimtai kalbame apie prekybą ir tvarų vystimasi, apie kelio gairias, turime kalbėti ir apie tai. Antra, Kolumbijoje vis dar matome, kad yra aukštaus, aukštas profsąjungų veikėjų nužudimų skaičius ir pirmojoje šių metų pusė 40 profsąjungos veikėjų buvo nužudyta Kolumbijoje. 12-17 metais 2200 e, E, įvairiausių pažeidimų užfiksuota e, išpolių prieš profsąjungų veikėjus. Niekas iš tų dalykų nepaminėta pranešime. Manau, kad turime atspindėti ir tikrovę, nes kitaip nebus pagristi mūsų e, rimti reikalavimai, kad būtų įmamas realių veiksmų. Ačiū toliau, Marija Arena. Aš sutinku su tuo, kas ką pasakė Džud, aš norėčiau, kad šis pranešimas būtų vertinamas ir e, vykusių Kolumbijoje rink, rinkimų kontekste. E, kol kas net neinama tuo kelio gairių, tuo planu, kuris numatytas taikos sustarime, todėl reikia e, taip pat paminėti ir tą taikos sustarimą Taip pat reikia kalbėti ir e, žemės nusavybės klausimus. E, ir taip pat, kaip buvo minėta, e, nusikaltimai prie žmogaus teisų gynėjimai, gynėjus yra susijęs su aplinkosauga dėl legalios ir nelegalios kalnakasybos ir taip pat taikos sustarimo. Šios klausimus reikia paminėti pranešime. Europa buvo aktyvi remdama taikos sustarimą ne tiek, kiek na, siekiant tos taikos, bet vis tiek reikia remti šį procesą. Reikia vertinti ne tik prekybą, bet vertinti situaciją ir žmogaus teisų situacijos prasme. Ačiū, Karna uh, e, Gras van der Heitz. Ačiū, pirmininkė, aš taip pat e, norėčiau paminėti tos neipatingai džiuginančius dalykus. Aišku, yra daug gerų žingsnių, bet ne visur. Tai aiškiai reikia pasakyti. Man taip pat e, labai nerima kelia e, čia buvų grupių situacija, žemės nu, savininkų situacija, žmonės praranda žemę, įvairūs aktyvistai žudomi, užsipuolami profsąjungų veikėjai. Visas žmogaus teisų skyrius yra silpnas. Jį reikia sustiprinti. Taip pat pilietinės visuomenės dalyvavimas. Visada vis girdime, kad čia yra problemų. Tai reikia užtikrinti, kad e, visuomenė būtų aktyvesnė ir dalyvautų įvairiose procesuose. Taip pat, kai, kai atsiranda e, pažeidimų, mes nematome, kaip galima sustabdyti šį sustarimą. Dėl to sunku siekti pozityvių rezultatų, tol reikia šios dalykus atspindėti. Toliau žodis komisijos nari, atstovai, koks jūsų vertinimas būtų? Dėkuoju, pirmininkė. Pranešimas yra labai savalaikis. Jūs žinote, kad pereinamasis laikotarpis dar nesibaigė pilna liberalizacija numatyta po dešimties metų. Na, o per pirmosius penkeris metus daug padaryta jį įgyvendinant, bet reikia dar daug padaryti, kalbant apie prieigą prie rinkos, yra nemažai e, e, sanitarnių problemų, e, Kolumbijos atveju viešųjų pirkimų srityje yra problemų ir taip pat kalbant apie tvarų vystimasi yra klausimų. Čia pažangos padaryta, bet aiškiai matyti, kad reikia daugiau veiksmų, e, tame tarpe iš mūsų pusės ir e, daug daugiau pastangų iš mūsų partnerių, iš Andų valstybių pusės. E, iš Perų pusės. Žinome, kad dabar prisijungia ir Ekvadoras, matėme iš Kolumbijos pusės e, gerų ženklų, e, kuriant tinkamas struktūras, kurios reikalingos užtikrinant pilietinės visuomenės dialogą. Taigi aš manau, kad galime pritarti daugeliu iš to, kas surašyto šiame pranešime. Mes patys e, pradėsime E, poveikio vertinimą, kuris bus daug gilesnis, padarysime tai metų pabaigoj, paskelbsime kitais metais, e, žiūrėsime, kaip įgyvendinamas 15 punktų planas dėl priekybos ir tvaraus vystimosi. Taigi e, dėkoju už galimybę ir jūsų domėjimasi šio pranešimo būklę praėjus penkiems metams, šio sustarimo būklė praėjus penkiems metams. O dabar žodis ponui Jean-Pierre Buo, e, skiriaus e, vedėjo pavaduotojai. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ir ačiū už galimybę pristatyti e, Europos išorės veiksmų tarnybos nuomonę dėl šio pranešimo projekto. Apskritai e, pritarėme daugeliu iš e, pranešimo išvadų ir bendram vertinimui, kalbant apie šį prekybos sustarimą, e, jis aišku yra labai svarbus mūsų santykių su Kolumbija ir Peru elementas, tas pats pasakytina ir ateityje apie Ekvadorą. Šiandieną per diskusijas buvo paminėta viena silpnoji e, vieta e, Kolumbijos ir Perų santykiuose su likusiu pasauliu ir konkrečiai e, mineralinių išteklių dominavimas jų eksporte. E, iš tikrųjų, šis susitarimas e, turi rimtai prisidėti, e, mažinant kalnakasybos produktų eksporto dalį. Daug vidutinių ir smulkių įmonių tose dviejose šalise pradėjo plėsti savo eksportą, savo produkcijos eksportą į ES. Aš manau, kad tą reikia labiau pabrėžti. Aš kalbu galbūt daugiau apie tai, kas priklausytų e, priekybos generalinio direktorato kompetencijai, tačiau e, reikia pasakyti, kad tai labai svarbus indėlis e, vystant Kolumbijos ir Peru regionus. Kol kas jie neturėjo tinkamos prieigos prie pasaulinės rinkos. Tai taip pat prisėda prie taikos sustarimo Kolumbijoje tinkamo įgyvendinimo. E, nemažai šiandien kalbėjusi taip pat akcentavo e, tam e, tikrus būkštojimus susijusius su žmogaus teisėmis, su darbuotojų teisėmis, kad pernelyg daug profsąjungų aktyvistų yra nužudoma, tai žinoma ES dėmesio centre. Mes dažnai e, apie tai kalbame su Kolumbijos valdžia, apie tai kalba ES misijos Kolumbijoje. Ir reikia pasakyti, kad kalbant apie naujo Kolumbijos prezidento politikos ateitį, e, matome daug žadančių e, signalų. Kolumbijos valdžia pranešė, kad įgyvendins e, naujovišką politiką, sprendžiant šias problemas. Taigi lauksime e, ženklų apie tai, e, kokia ta politika bus. Reikia taip pat pasakyti, kad čia keltos problemos nuolat keliamas taip pat ir žmogaus teisų dialogo metu ir nefo, per neformalius kontaktus. Reikia pabrėžti, kad su abiem šalim. Vis dar turime galimybę finansuoti e, projektus, e, kurie spręstų žmogaus teisų srities problemas. E, tame tarpe ir tuo, tas problemas, kurios atsispindi šiame pranešime, tokias problemas kaip darbuotojų teisės ir taip toliau. E, taigi ES gali finansuoti tokius projektus ir padėti toms šalims įgyvendinti geresnę politiką tose srityse. Išorės veiksmų tarnyba ir Europos komisijos kolegos be jokios abejonės teigiamai pažvelgtų į e, tokias paraiškas. Dėkui, dabar suteiksiu žodį trims minutėms. E, Peru prekybos viceministrui, ponui Vaskės. Dėkuoju pirmininkė, visiems labas rytas, noriu padėkoti e, už e, galimybę šį rytą susitikti su jumis čia, Tarptautinės prekybos komitete ir e, pasakyti keletą žodžių apie šį prekybos sustarimą tarp ES ir Kolumbijos bei Peru. Iš Peru požiūrio taško. Šis sustarimas e, yra nepaprastai svarbus, strategiškai svarbus. Jis leidžia mums užtikrinti būtiną stabilumą ir ekonominį augimą per pastaruosius aštuonis metus. E, mes e, ekonomikos augimo prasme pralenkėme kitas Latino Amerikos šalis, tai reiškia, kad sukūrėme naujų darbo vietų ir, žinoma, sumažinome skurdo lygį šis prekybos sustarimas iš tikrųjų labai ženkliai prisidėjo prie to. E, skurdas nuo 49,1 procento 7 metais e, sumažėjo iki 21,7 procentų 17 metais. Taigi tai tikra sėkmės istorija, jeigu kalbama apie skurdo mažinimą. Ir visa tai e, taip pat priklauso ir nuo tinkamos prekybos, kuri remiasi tarp kitų dalykų ir sustarimus Europos Sąjunga. Mūsų prekybos santykiai su Europos Sąjunga yra sėkmingi ir strateginiai santykiai. Dvišalė prekyba pastarojame metu nebuvo labai dinamiška dėl dabartinės padėties pasaulyje, tačiau 2017 matėme atsigavimo ženklus 17 e, metais dvišalė prekyba augo 14,5 procentų, o šiais metais e, ji jau paaugo 11 procentų ir dar daugiau. Taigi matome, kad kai kalbame apie dvišalę prekybą, ji atsigauna. Kalbant e, dabar apie dabar aptariamą pranešimo projektą, tai turiu pasakyti, kad visiškai pritariu mintims išdėstytoms aš ir 9 punktuose, kur kalbama apie Peru ir Kolumbijos eksporto modernizavimą ir diversifikavimą. Peru per pastarosius penkis metus mes matėme 830 e, naujų produktų, kurie pateko į e, eksporto apimtis e, skirtas Europos Sąjungoje. Ir labai didelė dalis iš tų produktų yra iš netradicinių sektorių. Taigi e, pridėtinė vertę labiau kuriančių sektorių. Taip pat reikia pasakyti, kad absoliuti didžiuma e, tų produktų yra gaminama e, smulkiose, vidutinėse ir mikro įmonėse. Taigi čia matome tam tikrą demokratizacijos poveikį, kalbant apie šio prekybos sustarimo poveikį apskritai. Taip pat aš kaip ir kiti e, norėčiau pritarti kai kurioms jau išsakytoms mintims dėl inspektorių e, skaičiaus padidinimo, apie tai kalba 18 punktas. E, Peru iš tikrųjų yra pasiruošusi plėsti e, darbo e, inspektoratų veiklą pastaruoju metu nuo 360 inspektorių 16 metais, dabar turime 519 šiais metais. Ir mūsų tikslas iki 20-ųjų turėti 924 inspektorius, taigi tris kartus daugiau tai leis mums susidoroti su Peru ekonomikos iššūkiais. Šiais metais, aš, 18 metais, e, įrodant Peru vyriausybės politinę valią, mes e, mokesčių institucijų biudžetą padidinome 63 e, e, procentais. Kalbant apie prekybos ir tvaraus vystimosi skyriaus įgyvenimą. Tai 19 susitarimo punktas. Čia taip pat padaryta daug pažangos aplinkos apsaugos ir e, darbo standartų srityje. Žvelgiant į TDO standartus ir jų įgyvenimą, tai turime pasakyti, kad e, jau ratifikavome aštuonias iš tų konvencijų ir toliau galvojame apie likusių konvencijų pasirašymą ir ratifikavimą. Pilietinės visuomenės veikla taip pat labai svarbus elementas, todėl mes sukūrėme nacionalinį, e, nacionalinę dialogo tarybą. E, ji pradės veikti netolimoje ateityje ir E, toje taryboje, žinoma, svarstysime visus prekybos sustarimo aspektus, kad piliečių visuomenė galėtų vertinti e, visas sustarimo nuostatas. E, baigdamas norėčiau vieną mintį išsakyti. Kaip tik šiandien mes komitetui pateiksime labai išsame ataskaitą dėl Perų pozicijos, dėl ES skundo susijusio su e, pilietinės visuomenės būklė Perų. Ten mes pateiksime e, labai e, aiškius atsakymus dėl mūsų veiklos toje srityje. Žinoma, daug pokyčių dar reikia, tačiau aš manau, kad savo įsipareigomus įgyvendinami žengėme tinkamą kryptimį. Gracias. Dabar suteiksiu žodį Kolumbijos ambasadoriui. Jums taip pat trys minutės, prašom. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti už tai, kad mus e, čia pakvietėte. Taip pat ačiū ir ponui Fisas už tai, kad e, jis pateikė e, informacijos apie šį pranešimą. Vis dėlto ir aš dar norėčiau pasidalinti E, kai kuriomis mintimis dėl e, taiko susitarimo įgyvendinimo. Kolumbijos vyriausybė yra e, pasiryžusi tą susitarimą įgyvendinti. Mūsų šalies užsienio reikalų ministras buvo pas jūs atvykęs prieš porą savaičių. Jis irgi kalbėjo apie to susitarimo įgyvendinimą. Prezidentas Diukė po porą savaičių uh, vėlgi atvyks į Bruselį ir pakartos e, Kolumbijos vyriausybės pasiryžimą įgyvendinti taiko susitarimą. Mes jums tuomet suteiksime daugiau informacijos šio klausimu. Dabar dėl e, alkoholinių gėrimų. Kolumbija laikosi savo įsipareigojimų. Mums e, reikėjo tam tikrų teisinių pokyčių, taip pat ir pokyčių konstitucijoje. Bet jeigu jums atrodo, kad dar yra kažkokių neišspręstų klausimų, mes esame pasirengę apie juos kalbėti. Laikinas taikymas turėjo e, teigiamo poveikio mūsų dvišaliams politiniams, ekonominiams, prekybiniams santykiams. Noriu pabrėžti, kad ES yra antra pagal svarbumą e, mūsų eksporto partnerė. Taip pat noriu pasakyti, kad apie 14 procentų viso eksporto buvo į ES, taip pat e, labai svarbios yra ir investicijos, kurios e, išaugo 41 procentų. Taip pat e, mes daug E, import, e, eksportuojame ir tropinių vaisių, taip pat e, avokadų. Apie 78 procentus visų vaisių eksporto iš Kolumbijos patenka į Europos Sąjungą. Labai svarbus prekybos sustarimas ir tiems mūsų departamentams, kurie anksčiau nukentėjo uh, E, nuo e, e, konfliktų. Mums labai svarbu, kad ir toliau vyktų eksportas. Taip pat galėčiau paminėti keletą kitų svarbių sus, aspektų, kurie sus, susiję su susitarimo įgyventinimu. Kolumbijai labai svarbu, kad būtų apsaugota piliečių sveikata. Taip pat svarbu, kad vykdu, būtų vykdoma politika pagrista moksliniais įrodymais, moksliniais faktais ir tarptautinė teisė. Uh, mūsų e, šalyje užauginti produktai turėtų patekti į ES rinką. Paminėsiu ir kokoso riešutus. Mums tai labai svarbi eksportinė prekė. Kolumbija yra antra pagal. E, antra šalis pasaulyje pagal bioįvairovės kiekį. Mums svarbu, kad būtų e, apsaugotos mūsų šalyje esančios e, e, jautrios biologinės įvairovės prasme vietovės. Mums svarbu, kad vis dėlto ne, dėl to nenukentėtų ir palmių aliejaus, kavos, kokoso gamyba. Na ir galiausiai Mes ketiname kurti e, e, vadinamasias e, DAG patariamasias grupės Kolumbijoje, tam, kad tinkamai gyventintumėm susitarimą. Per pastaruosius penkerius metus, nuo kada įsigaliojo šis susitarimas, mes iš jo turėjome tikrai daug naudos, bet per ateinančius penkerius metus mums dar vis tiek reikės nemažai padirbėti ir toliau siekiant tą sustarimą tinkamai gyvendinti. Ponas Feisas. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti visiems pasisakiusiems, ačiū ir šešėliniams pranešėjams, taip pat Kolumbijos ir Peru atstovams už paramą šiam pranešimui. Iš tikrųjų nuskambėjo teigiamas pastabos. Mm, aš taip pat esu pasirengęs svarstyti ir pakeitimus. Bet kaip ir kitų susitarimų atveju mes turime pagalvoti apie tai, kokia padėtis buvo šalyje prieš sudarant susitarimą ir kaip ji pasikeitė. Aš manau, kad abi šalis turėjo naudos iš šio susitarimo. Ir tas susitarimas vis dar turi didžiulį potencialą. Be šių prekybos susitarimų padėtis abiejose šalise būtų buvusi prastesnė vis dėlto mes ir toliau turime tęsti savo darbą, ypač gindami socialinės teisės. Buvo patiktas pasiūlymas dėl e, žmogaus e, teisių gynimo programos. Tai yra geras pasiūlymas, manau, kad jį dar reikėtų pasigilinti. Būtų tikrai naudinga, jeigu padėtis šioje srityje pagerėtų. Dar kartą ačiū visiems, su nekantrumu laukiu tolimesnių komentarų, jūsų pakeitimų. Tikrai norėčiau, kad būtų parengtas išsamus, subalansuotas pranešimas kuris atspindėtų įvykius šiose šalise lygi šiol. Ir taip pat, kad mes galėtumėm tame pranešime pažvelgti ir į ateitį. Ačiū. Dėkoju. Ačiū. Terminas pakeitimams yra spalio 15 diena, 18 valanda. Taigi, baigiame šeštojo klausimo aptarimą. Dabar vienos minutės pertrauka, nes kitas klausimas, septintasis klausimas, bus svarstamas už uždarų durų. Ir tik tai žmonės, kurie turi teisę dalyvauti, turėtų pasilikti salėje, kiti turėtų išeiti kaip galima greičiau.